So, good afternoon, colleagues. Sveiki, kolegos. Siūlau pradėti šios popietės diskusijas. Mums labai malonu e, pasveikinti Estijos sveikatos ministrą, pana Osinovski. E, žinoma, kadangi dabar pirmininkauja Estija, mes e, turime medžiagą, turime aplankus e, komitete ir mes e, neformaliai aptarėme ir sakėme, ką jūs e, planuojate nuveikti, pirmininkaujant Estijai, sveikatos srityje. Taigi, sveiki atvykę į mūsų posėdį ir dabar norėčiau suteikti jums žodį ir nurodyti, kokie bus prioritetai per ateinančius šešis mėnesius. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Dėkui už šią galimybę pristatyti Estijos pirmininkavimo prioritetus sveikatos srityje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Maltai už puikiai atliktą darbą per pastaruosius šešis mėnesius. Ir nuo Liepos pirmos, kaip žinote, Estija perėmė pirmininkavimą Europos taryboje pirmą kartą mūsų istorijoje. Ir, aišku, mes tai darome su dideliu entuzijazmu, bet turime ir didžiulį atsakomybės jausmą. Mūsų e, šūkis yra e, vienybė per pusiausvyrą ir dabar, reik, kaip tai niekada, Europai reikia vieningų vertybių, idėjų ir veiksmų. Sakoma, kad Europa turi pridėti prie piliečių, o sveikata paliečia kiekvieną iš mūsų. Gyventi sveiką gyvenimą yra labai svarbu žmonėms ir tai skatina žmonės prisidėti prie visuomenės ir ekonomikos tikslų. Pagal Eurobarometrą europiečiai mano, kad sveikata ir socialinis saugumas yra ketvirtas pagal svarbą, e, pagal svarbą klausimas e, ties to pačiu lygmeniu kaip ir terorizmo grėsmėje ir Europos bendradarbiavimas gali daug pridėti, prisidėti e, kovojant su lygomis ir žinome, kad e, daugiausia lygų našta atsiranda iš chroninių lygų, e, kurios kyla dėl gyvenimo būdo, o tas lygas galima dažnai joms iškirsti kelią. Na, žinoma, kad dabar e, nėra sienų lygoms ir su šiais e, iššūkiais turime kovoti kartu. Pirmininkaujantį Estiją e, stengsis sustiprinti Europos sveikatos darbo tvarkę, o prioritetai yra du. Pirmiausia, kovoti su žalingo alkoholio vartojimu ir skatinti skaitmeninės inovacijas sveikatos srityje. Skai, kenksming, alkoholio e, kenksmingas e, poveikis e, kengia ne vien tik tai asmens sveikatai, bet ir visai visuomeniai. Nusiklastamumas, smurtas, sumažėjęs darbingumas ir taip toliau. Ir alkoholis alkoholio vartojimas, jo kaštai Europos Sąjungoje e, siekia beveik 400 milijardų eurų. Ir Europoje geriama daugiausiai. Čia suvartojimas yra du kartus didesnis negu vidutinis teigmo pasaulyje. E, epizodinis girtavimas yra paplitęs visose amžiaus grupėse visoje Europoje. Europa turi alkoholizmo problemą. Globalizuotame pasaulyje su alkoholiu susijusios problemas negali būti išsprendžiamas nacionalinėmis priemonėmis. Tarp valstybinis aspektas susijęs su, su reklama, ženklinimu, tarp valstybinė priekyba silpina valstybinio e, pastangas saugoti visuomenės sveikatą. O čia Europa gali vaidinti savo vaidmenį. Europos parlamentas pabrėžė, kaip svarbu yra. Ir yra kovoti su alkoholio daroma žala, priimant holistinę ir, bent, ir mikrosektorinė e, alkoholio strategija patvirtinta 15 metais. Ir pavyzdžiui, alkoholio reklama e, per skaitmeninės priemonės tampa labai populiari jaunimo tarpe. Ir nors ES yra alkoholio prekybos reglamentavimas, bet e, to nepakanka ir kadangi skaitmeninė žiniasklaida yra, neturi sienų, tai susilpina nacionalinės pastangas, kurios siekia e, aprimuoti alkoholio reklamą vaikams ir jaunimui. Faktas, kad alkoholiniai gėrimai dabar e, jiems netaikoma e, ženklimo reikalavimai pagal maisto produktų reikalavimą, tai leidžia gamintojams priimti savo sprendimus ir jie gali reklamuoti alkoholį ir taip pat nebūtinai privalo nurodyti, kokią žalą daro šito alkoholinio gėrimo vartojimas. Vidaus rinkos kontekste tai yra klausimas, kurio negali išspręsti viena šalis. Žinoma, savireguliavimas e, buvo siūlomas, tai siūlė komisija ir pramonė, tačiau žinome labai gerai, kad savireguliavimas nėra žalos mažinimo strategija, bet tiesiog e, galimybė nieko nedaryti. Ir mes tai darėme per ilgai. Žinoma, bet koks reglamentavimas turi gerbti vieningos rinkos e, vertybės ir šiuo pagrindu ir būtent dėl šios priežasties mums reikia ieškoti sprendimų kartu jeigu turime tinkamą reglamentavimą, saugantį vartotojus, e, žaistų, kosmetikos, tabako produktų, vaistų srityje, tai kodėl negalime to paties tai taikyti alkoholiui, kuris kenkia europiečiams daug labiau negu žaislai. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes pradėsime diskusijas dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo, nes tai yra ta valstybinis klausimas ir čia daug ką galima pasiekti es lygmenių. Sveikatos ministrai aptars šias temas, neformalius, tikime, Talinė kitą savaitę, Liepos 20-21 ir mes taip pat surenksime e, konferenciją, kaip mm, veikti e, tarp valstybinius e, žalingo alkoholio vartojimo klausimus spalio 131 dieną. Šios diskusijos atsispindės tarybos diskusijose, kurios bus pristatytos EPSCO taryboje gruodžio mėnesį. Antras prioritetas - skaitmeninė inovacijos sveikatos srityje. E, skaitmeninė Europa ir laisvas domenų judėjimas yra vienas iš, iš Estijos prioritetų, nes tai atsispindi įvairiose srityse. Valstybės narės susiduria su bendrais iššūkiais, siekdamas užtikrinti jų sveikatos sistemos tvarumą ir e, dabar e, stebime labai greitas inovacijas, skaitmenis technologijos tai padeda siekti sveikatos politikos tikslų, taigi žmonės būtų, kad žmonės būtų sveikesni ir kad sveikatos sistemos būtų tvaresnės, nukreiptos į piliečius ir skaidrios. Piliečiams e, skaitiniai sprendimai, galimybė laisvai naudotis naminėmis ir parkyti savo sveikatos klausimus. Tai yra svarbu žmonėms, kurie kenčia nuo chroninių lygų, kurie galinga nu, savistaba. Ir e, čia yra svarbu leisti asmenims turėti prieigą, tvarkyti e, sveikatos duomenis e, internete ir tai taip pat kalbama apie tai, kad reikalingas teidimas naudotis asmenų duomenimis ir naudoti duomenis e, tyrimui ir informacijoms. Mes turime saveikės ir e, vartotojų draugiškas sveikatos informacijos sistemas ir užtikriname e, informacijos mainus tarp sveikatos paslaugų tiekėjus ir pacientus. Ir pacientų tiekė yra didžiuliai domenų kiekiai, kurie sukopiami e, klinikinėje aplinkoje, bet taip pat ir kasdieninėje veikloje, pavyzdžiui, nešiojant, e, e, vartojant nešiojimus aparatus, stebint gyvenimo būdą ir reikia užtikrinti, kad būtų galima saugiai naudotis duomenimis tiek e, individualiems, tiek kolektyviniams tikslams, mm, bet taip pat reikia taikyti ir griežtas duomenų apsaugos taisyklės, e, saugant piliečius, nes tai yra didžiausia Europos valdybė, vertybė. E, vieninga rinka, skaitinė rinka siūlo įvairias galimybės ir čia mes galėtume su, užtinkinti naujus globalius sprendimus ir, pavyzdžiui, nustatyti atvirus ir tarptautinius standartus. Komisijos tarp vidurio laikotarpio ataskaita dėl vieningos skaitmeninės rinkos nurodė, kad sveikata ir sveikatos apsauga yra svarbiausias klausimas. Neformalis sveikatos ministrų susitikime, kaip minėjau, Liepos mėnesį mes aptarsime galimybės valstybinų ir bendradarbiavimui ir aptarsim, kaip galime geriau veiksmingai dirbti kartu, kad užtikrintume piliečių prieigą prie jų pačių sveikatos domenų ir galimybę naudotis duomenimis sveikatos apsaugos inovacijose. E, konferencija e, sveikata skaitmeninėje visuomenėje vyks Stalinės spalio 16-18 dienomis ir suinteresuotas šalis iš visos iš visos Europos aptars naujausias politikas ir technologinius pasikeitimus ir tai padės nu, parengti e, kelių gairės skaitmeniniais vieningos rinkos strategijoje. Ir taip pat padės numatyti bendradarbiavimą šitoje srityje. Tikimės, kad e, tarybos išvados bus patvirtintos gruodžio mėnesį apsko taryboje. E, kai dėl teisėkūros paketų, vienas iš svarbiausių yra veterinarinių vaistų produktų paketas, e, buvo diskusijos taryboje, daug kas daroma techninių lygmenių ir mes tengiamės surasti kompromisą taryboje, kad e, užbaigtume mm, dėrybas iki pirmininkavimo pabaigos. Galiausiai norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Maltai ir anksčiau pirmininkavusioms Niderlandams ir Slovakijai už jų puikų darbą. E, pirmininkaujantį Estiją tęs darbą ir tęs diskusijas dėl mikrobų, atsparumo mikrobams ir taip pat e, prieigos prie medicinos produktų ir atsakymus į živ ir TB vienas iš svarbiausių tikslų - kova su atsparumu mikrobams. Komisija parengė veiksmų planą, kuris bus pateiktas neformaliame sveikatos ministrų posėdyje Liepos mėnesį ir spalio 23 dieną vyks e, susitikimas AMR Bruselėje e, infekcinės lygos, živ, tuberkuliozė, hepatitas C kelia problemų visose Europos šalyse, ne tik pas mus. Ir perėjimas prie tarptautinės donorų mm, paramos ir galimybė mm, integruoti B ir živ į mūsų sveikatos e, paslaugas vis dar lieka iššūkių daugelį šalių. Tam, kad aptartume šitos iššūkius, aukštė, aukšto lygio politinis dialogas dėl tvarų atsako į živ ir tuberkuliozę vyks Stalinė gruodžio 12-13 dienomis. Ir e, šis, e, šis renginys mm, sustiprins e, Maltos deklaraciją dėl ŽIF AIDS ir Talino hartiją. Ir galiausiai norėjau padėkoti Jums, iš Jūsų komitetui, už Jūsų sąžiningą darbą ties šiais klausimais, kurie yra svarbus saugant Europos piliečių sveikatą. Ir mes, ir visos, visa Europa, mes tikimės, kad vaisingai bendradarbiausime su Jumis E, mūsų pirmininkavimo metu. Labai ačiū. Thank you very much, uh, Minister, for your presentation and for clear statement. Ačiū ministrai už pristatymą prioritetų. Dabar žodis teiksiu kolegoms. Ir pirmiausiai politinių frakcijų koordinatoriams bus suteikiamas žodis. EPP frakcijos vardu kalbės pirmasis ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, dėkoju Jums už įvadinį žodį tartą ir esama nemažo skirtumo tarp jūsų už aplinką atsakingo kolegos kalbos ir jūsų. Ir tikriausiai ne jūsų atsakomybė, kad, kad tas skirtumas toks yra juntamas. Bet vis dėlto reiktų apie tai pakalbėti. Jūsų kolega kalbėjo praktiškai vien apie teisės aktus, apie su aplinkosauga, su klimato kaita susijusius teisės aktus. Jūsų kalboje to nebuvo, ypatingai kalbant apie veterinarinius vaistus. Rezultatų reikia, parlamentas jau yra pateikęs savo pakeitimus ir būtų gerai, kad taryba juos išnagrinėtų, kad per trilogą nereiktų vėl visko pradėti iš naujo. Bet iš tiesų jokių projektų kitų teisėjų, kurios net nelabai ir yra šioje srityje pateikta. Aš prieš keturias savaitės su ponu Junkeriu sakiau ir ponu Timermansui, kad tiesiog neįtikėtina, kad nėra padaryta komisijos jokių pasiūlymų šioje srityje pradėjus dirbti Junkeriu ir Timermansui kaip paklaustumėte piliečių ES, kas jiems svarbiausias yra dalykas, žinoma, sakys sveikata. Ir net ir klausant konkrečiai apie ES, sakys, kad, kad sveikata yra svarbiausia sritis. Aišku, yra ir kompetencijų, už kurias atsakingos valstybės narės, bet yra ir dalykų, kuriuos turime reglamentuoti mes daryti tai atsargiai, budriai, nereikėtų primesti piliečiams, ką valgyti, ką gerti, ką vartoti. Tačiau alkoholio problema, pavyzdžiui, visiškai suprantama man. Mano 18-metis sunus sekmadienį vakare manęs klausė, kodėl visur parašyta, kiek kalorijų yra atitinkamame gėrime. Bet ne aluje, o, o, o tik spiritinėse gėrimuose. Aš net, net neturėjau atsakymo doro, kodėl taip yra daroma. Taip pat reikėtų geresnių teisės aktų susijusių su mm, vaistų vartojimo informaciniais lapeliais. Mes tikrai turime tos informacijos per mažai kol kas, tai teisės aktų per mažai ir labai tikiuosi, kad bus įremasi pirmin. Ta jūs ir pat sakėte, kad reikia padaryti dar daugiau, kad šie dalykai ES veiktų Geriau. Ačiū. Toliau ponė Dalį, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Esu tarybos pirmininkės atstovė ar pirmininkiausios valstybės narės apačio atstovė, tai Labai džiugu pastebėti, kad kalbate apie viešąją sveikatą, apie kitus dalykus, bet yra ir kitų sričių, kur galėtumėm kartu padirbėti. Pavyzdžiui, kalbant apie alkoholio strategiją, neigiamas poveikis tikrai didžiulis ir mums rūpi čia šitą pakeisti. Tačiau kaip galvojate, e, galima būtų pasiekti, kad tokia strategija atsirastų kiek įmanoma greičiau? ir ką galvojate apie alkoholinių gėrimų ženklinimo klausimus. Čia būtent reiktų galvoti ir apie spiritinius gėrimus, alų, vyną ir taip toliau. Dėl atsparumo mikrobio... An, um, mikrobams uh, planų yra, tačiau kokie yra specifiniai veiksmai, priemonės numatytos per jūsų pirmininkavimo laikotarpį, ką sieksite prastumti, kas pakeistų situaciją esamą. Toliau skaitmeninės inovacijos ir sveikata. Jūs savo programoje kalbate apie bendradarbiavimą e-sveikatos rytyje sakote, kad reikia esveikatos paslaugas daryti prieinamesnės piliečiams, kad jie turėtų prieigą prie savo duomenų susijusių su sveikata, bet būtų išsaugomas ir jų privatumas. Kaip tą ketinate pasiekti, kai yra tiek daug nerima keliančių dalykų susijusių su duomenų apsauga, su asmens duomenų apsauga ir kuriuos tikrai nelengva išspręsti. Ačiū, poniai Dalin. Toliau ponas Pieka EKR frakcijos vardu. Labai atmanė pirmininkė, gerbimas ministrė. Ir e, džiaugiamės, e, kad yra nurodyti prioritetai, mes esame tai patenkinti, kalbant apie reglamentavimą sveikatos srityje. Ir jūs pabrėžėte, kaip svarbu, e, kokia svarbi šita problema, kuri dėja nėra geriausiai išspręsta teisės aktuose. Ir kitas klausimas - alkoholio klausimas. Na, klausykite E, jūs teisingai sakot, kad alkoholius e, yra toksinas, tiesiog toksinas. Aš žinau, kad yra nuolat vartojimas, bet pasiekmes nesaikingo vartojimo, tai yra pasiekmes visuomenį, pasiekmes e, sveikatai ir, žinoma, ekonomikai. Labai džiaugiamės, kad šitie prioritetai ir bus sprendžiami Mm, pirmininkaujant Estijai. Na, dar porą klausimų, kad jie netokie svarbus, bet vis dėlto reikalingi. Ir kaip e, Estija tęs Maltos e, komisijos darbą, kuri pabrėžia e, vaistų gamybą, nes tai yra sveikatos apsaugos dalis ir tai ypač labai svarbu šiuo metu, kai biudžeto suvaržymai paliečia sveikatos apsaugos apsaugos rytį. Prisiminkime registravimas ir, pavyzdžiui, jeigu yra netinkami preparatai, bioproduktai ir į, tie atsispindi Europos Sąjungoje, jūs laukia didžiulio garsio ir labai svarbu yra imtis veiksmų, kad pacientai nesijimtų uh, savavališkų veiksmų, naudojant preparatus. Ir taip pat dabar yra peržiūrėmi teisės aktai susijęs su krauju, audiniais ir lastelėmis. Prie, nuo prieimimo, direktyvos prieimimo laikų 2002 metais direktyva apie žmogaus kraują ir jo sandaras ir vartojimo normas. Žinoma, dabar e, yra daug e, padaryta pažangos mokslo srityje, yra daug kas e, pasikeitė sveikatos apsaugos srityje. Ir vienas e, iš, iš, iš e, aspektų yra e, kraujo tyrimo automatizavimas, kuris saugo ne tik tai pacientą, bet ir medicinos darbuotojų sveikatą, kurie turi sąlyčio su krauju. Ir kaip pirmininkaujantį Estiją stebės ir skatins dialogą su Europos komisija imtis konkrečių veiksmų, kurie užtikrinas, kad ES teisės aktuose bus užtikrinta aukščiausia, aukščiausių standartų garantija ir užtikrintas aukščiausio lygio saugumas kraujo audinių ir lastelių srityje. Dėkui. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponui Piecha. Toliau Pane Konečná, GUE frakcija. Ačiū. Pone ministre, noriu labai svarbu klausimą užduoti. Sutinku su jūsų pristatytais prioritetais ir suprantu, kad pasirinkote kalbėti apie tikrai reikšmingus dalykus apie. Bet antimikrobinis atsparumas yra tiesiog e, nuolat mums iškylantis neišspręstas klausimas, o aš, turėdama galvoje, kad Europos parlamentas rezoliuciją atitinkamą yra patvirtinęs dėl kovos su živ tuberkulioze ir hepatitu C, noriu kai ko kitą paklausti. 30 tūkstančių naujų užsikrėtimo atvejų kasmet nustatoma. Tuberkulioze serga tūkstančiai piliečių, o Europos parlamentas niekaip e, negali priversti komisijos e, pagaliau imtis veiksmų. Jūs kaip e, pirmininkaujančios valstybės narės ministras, tikimės, kad e, padėsite mums daryti tą spaudimą komisijai. Komisija sakė, kad per metus sulauksime kažkokio plano, net ne veiksmų plano, gal labiau net ir deklaracijos, pareiškimų viso labo. Ir tai labai grėsminga situacija. Kaip mes žiūrime į savo piliečių sveikatą? ir valstybės narės turi šioje srityje griebtis veiksmų. Komisija kol kas nieko nepadarė. Mes labai aišku rezoliucijos tekstą patvirtiname, bet noriu jūsų, kaip pirmininkančios valstybės narės, paprašyti paramos bendradarbiaujant su komisija. Ačiū. Toliau ponas Aikhaut, žaliųjų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ministrui, kad atvyko šią popietę į mūsų posėdį. Ir sutikčiau su Peterio Lyze e, mintimis, galbūt tas portfelis nėra tiek apkrautas teisės aktais jūsų, kiek e, kita mūsų aptarta sritis šį rytą, bet e, vis dėlto pati sritis yra labai svarbi, nemažiau svarbi dėl to ir labai džiaugiuosi, kad esate čia ir kad galime aptarti vieną kitą dalyką su jumis. Vieną labai konkretų klausimą turiu, kaip ir ponė Dali jau kalbėjo apie antimikrobinę, ap, ap, apie antimikrobinę atsparumą. Tai tikrai labai svarbi tema. Komisija birželį paskelbė dokumentą šiuo klausimu, bet Žemės ūkio ir žuvininkystės reikalų ministrų tarybos artimiausiam sustikime jau numatytas darbo tvarkėje šis klausimas ir, kaip suprantu, bus tiesiog e, žiūrima į alternatyvas antibiotikus galinčias pakeisti, bet pagalvokime ir apie pesticidų naudojimą, ir apie antibiotikų naudojimą. Skaičiai, moksliniai tyrimai rodo, kad e, gali būti, jog e, ne viskas atsiskleidžia tokiu būdu tyriant antimikrobinį atsparumą, kad mes dar ne viską žinote, tai jūs kaip sveikatos rytį kūruojantis ministras galbūt galėtumėte nubrėžti kažkokius apmatus to, kaip ketinate veikti, kad neliktų visą tai tik žemės ūkio srities e, reikalu, bet taip pat būtų žvelgiama į tos klausimus iš sveikatos pusės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimas ministrė, tai, ministrė taip pat dėkuoju, kad atvykote. Aš jūsų norą kovoti su alkoholizmu e, man sieju su jūsų pirmininkavimo prioritetu. Talkončiavimas alkoholio atsakingas už tai, kad yra 7 procentai visų lygų ir iš ankstyvų mirčių Europoje. Tai yra 3 milijonai mirčių kiekvienais metais sukeltų alkoholio ir alkoholis tai yra didžiausia visuomenės sveikatos problema. Ir pirmininkavimas nurodo, kad alkoholio priekyba yra labai naudinga ir tarp valstybinė priekyba į priekybą internetu. Pirmas klausimas, ar jūs numatote imtis priemonių prieš šitos du fenomenus, kurie skatina alkoholizmą? Pavyzdžiui, e, komisija ir parlamentas e, išsiskiria jų nuomonės dėl e, GMO ir neseniai buvo balsuota dėl komisijos sprendimą pateikti į rinką GMM kukurūzus. Ir e, stebime procedūrą, leidimų procedūrą e, GMO e, nurodo daug spragų. Ir mano antrasis klausimas būtų toks, ar jūs nemanote stiprinti parlamento poziciją, trukdyti komisijai įleisti gyvendinti sprendimus GMO srityje? Uh, uh, Ačiū. Jūs pateikite klausimus pirmajame klausimų raunde. Dabar paprašysime ministro atsakyti juos. Tai buvo koordinatorių klausimai. Ačiū už jūsų pastabas ir klausimus. Kaip Peter Lyse pasakė, Iš tikrųjų, per mažai yra daroma sveikatos apsaugos srityje ir todėl mes pritarėme toms abejonėms, kurios buvo išsakytos. Kai kas, kai kas priklauso nuo to, kad kai kurios institucijos nelabai ko imasi, tačiau kita vertus valstybės narės taip pat turėtų imtis į veiklos. Jeigu mes suprantame, kad problema yra bendra, tai reikėtų e, suprasti, kad e, lengvai priimti sprendimų vis dėlto nepavyks, kadangi alkoholis yra pakankamai sudėtinga problema ir teisingai pastebėjote, kad e, pažango šioje srityje greitai nepasieksime. Sveikatos apsaugos ministrai jau seniai reikalauja parengti kovos su alkoholiu strategiją, jos dar nėra kita vertus reikėtų galvoti apie tai, kad alkoholis daro didžiulę žalą žmonių sveikatai, tačiau ne visi taip mano. Ir vis dėlto aš manyčiau, kad mes sukame tinkamą linkme. Suprantame, kad Europa ateityje turės daugiau nuveikti, negu padarė dabar. Tuo labiau, kad sveikata tampa socialinių teisių ramščio sudėtinė dalis. Ir tai reiškia, kad ateityse ateitie šiuo klausimu mes dar kalbėsimės. Dabar atsakysiu į konkrečius klausimus. Dėl duomenų apsaugos ir skaitmenės sveikatos, elektroninės sveikatos. sveikatos apsaugos srityje kartais yra bandoma prieštarauti sveikatos apsaugos skaitmenimo teikiant, kad reikia rūpintis asmens duomenų apsauga. Tačiau šitas e, priekaištas yra daromas ne naujai kuriamai sistemai, tačiau tai yra aišku signalas, kad reikia sukurti labai tvarę asmens duomenų apsaugos sistemą, kad žmonės galėtų patys spręsti, kaip naudojami jų asmens duomenys ir kad nauda būtų ir sistemai, visuomeniai ir pacientams. Todėl Europos Sąjungoje teisėkūros bendrose procesuose buvo priimta pakankamai daug teisės aktų, kurie sudaro pagrindą saugiai rinkti ir naudoti duomenys, turime omenyje bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, taip pat ES duomenų apsaugos reglamentą reglamentą ir kitus teisės aktus ir tai yra puikus pagrindas toliau dirbti, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. nustatant duomenų tvarkymo ir judėjimo e, bendrus standartus, kad duomenys judėtų saugiai. Antimikrobinis e, atsparumas taipogi yra labai svarbi tema svarbi vertinant net tik iš sveikatos apsaugos požiūrio taško, bet ir galvojant apie žemės ūkį. Todėl labai svarbu, kad mes susitartume dėl bendros sveikatos strategijos. Komisija jau pasiūlė e, sveikatos veiksmų planą, tačiau Žemės ūkio ministrai taipogi kartu su sveikatos apsaugos ministrais Liepos mėnesį toliau aptarnė šitą klausimą ir komisija tikisi pas pristatyti šitą veiksmų planą kitą savaitę, o tai reiškia, mes turėsime kakamą laiko jį apsvarstyti. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad aukšto lygio o, ministrų susitikimas įvyks e, Liepos e, balandžio 13 dieną. Veterinarniai vaistai taip pat yra pakankamai susijusi su aptariamais klausimais tema. Dar daug ką reikia nuveikti. Taryboje mes esame pasirengę žengti papildomų žingsnių, kad galėtume paspartinti diskusijas ir mūsų tikslas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos suformuluoti mandatą daryboms su Europos parlamentu. Jūsų pastaba apie tai, kad reikia atsižvelgti į kai kuriuos klausimus, kuriuos pateikė parlamentas. Dėl e, živ. Europoje e, Estija yra tarp pirmaujančių valstybių pagal živ sergančių asmenų skaičių tenkančių uh, visiems gyventojams. Todėl labai svarbu įdėkti savo sveikatos apsaugos sistemoje atitinkamas priemonės, atitinkamas paslaugas, tačiau kita vertus reikia galvoti apie tarptautinę riziką. Malta pradėjo dirbti, spręsdama šitą klausimą, šita tema išliks ir mūsų darbo atvarkėje, tačiau reikėtų pridurti, kad mes toliau bendradarbiausime su komisaru ir aukštesnio lygio pareigūnų kontekste kartu su pasaulio sveikatos organizacija mes bandysime nuveikti kuo daugiau. Much, uh, Minister, Ačiū. Dabar suteiksiu galimybę paklausti parlamento nariams. Pėterle pirmiausia. Spoštovani gospod e, minister, najprej moje iskrene čestitke. Ka... Gerbiamas ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs Estijai perimus pirmininkavimą taryboje pirmą kartą. Jūs daug ką pasakėte, kas man yra priimtina. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man patiko tai, jog vartotojai turi teisę žinoti, ką jie vartoja. Pirmiausia, turiu omenyje sveikatos reikalus ir elektroninę sveikatą. Sveikatos apsaugos rytyje reikalinga daugiau Europos ir mes galime to pasiekti nekeisdami ES sutarčių. Elektroninė sveikata atveria bendradarbiavimui plačias galimybės. Mes kalbame apie elektroninę sveikatą visoje Europoje. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti ir jūsų užmojais kovojant su uh, vėžį e, sukeliančiais e, reiškiniais. Neseniai parlamente vyko renginys skirtas odos vėžio prevencijai. Turėtume pasakyti, kad kol kas visuomenės savimonė nėra tokio aukšto lygio, kad uh, būtų suvokiama, jog vėžio galimybė didėja, kai yra dirbama tam tikroje aplinkoje arba netgi e, nepalankiose darbo vietose. Taigi labai svarbu imtis e, kovos su žalingu įvairių medžiagų poveikiu darbo vietoje medžiagų, kurios sukelia vėžį. Tam reikia pirmiausia sukaupti pakankamai duomenų. Buvo pasiūlyta parengti strategiją, kurią reikėtų nuolat atnaujinti, patikstant duomenis. Taigi, ko tikėtis šioje srityje? Ką ketinate jūs nuveikti mano minėtose srityse? Dėkoju. Prezident. Gerbėsnystė, ponė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote pas mus, dėkoju už jūsų pasisakymą ir pirmosius atsakymus po pirmojo klausimų rando. raundo. Aš norėjau aptarti temą, kuri, man atrodo, yra labai svarbi, saugant e, Europos žmonės ir aš manau, kad, e, na, tai atsispindės per jūsų, jūsų šešių mėnesių E, laikotarpį. Tai yra e, endokrininė sistema ardančios medžiagos. Ir ir e, stengiamės apibrėžti kriterijus, kurie leistų identifikuoti tokias e, kengsmingas medžiagas, endokrininės sistemas stabdančias medžiagas ir e, 21 valstybė narė ir taip pat Prancūzija nurodė kriterijus, taiko kriterijus, kurie yra palankesni e, e, pramoniai, o ne žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi e, tai yra nepriimtina ir įrodinėjimo lygis, nurodant, kad medžiaga yra, tra, yra ardantį endokrininę sistemą yra per daug aukštas, nes yra labai sunku gauti duomenis ir įrodyti ir yra per daug išimčių taikoma. Ir ir, pavyzdžiui, netaiko, taikoma išimtis pesticidams, kurie gali suardyti endokrininę sistemą diksinėse grupėse. Tai taikoma tiek gyvūnams, tiek, tiek žmonėms. Na, e, Europos taryba ir Europos parlamentas e, tris mėnesius analizavo komi Europos komisijos pasiūlymą. Taigi, gerbimas ministrė, ar galite nurodyti, ar jūsų pirmininkavimo valstybė yra patenkinta siūlomu pasiūlymu, siūlomu sprendimu, o jeigu ne, tai kaip jūs žadate saugoti piliečių sveikatą ir kokias prevencijos priemonės numatote. Dėkui. Um. Labai ačiū. Faria. Faria. Thank you, Minister, for your presence. Ačiū, ministre, kad atvykote. Šiandien turėjome garbės pasikalbėti su jūsų kolega Kisler, ministru iš aplinkosaugos ministerijos. Gerbamis ministrė, antimikrobinio atsparumo e, atsparumas veda taip pat prie e, anti, atsparumo antibiotikais ir todėl labai svarbu tęsti naujų veiksmingų antibiotikų paieškas kad visų amžiaus grupių pacientai galėtų gauti tinkamą veiksmingą gydimą. Todėl labai svarbu tęsti tyrimus, kuriant naujus antibiotikus, kaip sveikatos ir darbo reikalų ministras Jūs galbūt pasakysite, kaip vertinate ES veiksmų planą siekiant e, užkirsti kelią antimikrobiniam atsparumui. Ir taip pat norėčiau paklausti apie sveikatos strategiją. Jo siekime nuo 13 metų. Kokie prioritetai jūsų srityje, ypač e, į sveikatą srityje? Ar jūs padėsite mums daryti spaudimą komisijai, kad komisija veiktų kuo energingiau. Ačiū, Farija. Rys. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, gerbiamas ministrė. Jūsų paminėtos temos iš tikrųjų labai svarbios. Alkoholis pirmiausia. E, cukraus kiekis maisto produktuose, kuriuos labiausiai mėgsta vaikai ir jaunimas. Ir endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Šitas veiksmų planas kovai su e, endokriniais disruptoriais yra labai svarbus komisijos žingsnis, tačiau valstybės narės turės parengti ir nacionalinius planus. Kaip jūs vertinate tokį pasiūlymą, ar jūs manote, kad tokie planai turėtų būti privalomojo pobūdžio, kadangi valstybės narės neturi pakankamai informacijos, kaip konkrečioje valstybėje yra e, vartojami antibiotikai kaip galima tokius nacionalinius planus sukurti dėl. Ir kitas dalykas, jūs kalbėjote apie retas lygas ir joms gydyti skirtus, skirtus vaistus. Jie kainuoja labai daug, todėl labai svarbu būtų koordinuoti veiksmus valstybėms narėms, kai siekiama išrasti naujo tipo antibiotikus. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kaip tos duomenys surinkti, kaip juos tvarkyti, būtina atsižvelgti į duomenų apsaugos reikalavimus, tačiau kita vertus reikia užtikrinti teisę naudotis tais duomenimis, nustatant, kas turi prieigą prie jų viešo e, visuomenės sveikata yra vienas dalykas, tačiau kita vertus reikėtų atlikti poveikio vertinimą, nustatant, kokia nauda galėtų būti pacientams. Reikėtų vengti ES valstybėse narėse skirtingų sveikatos apsaugos sistemų. Taigi, problema štai kokia, kaip duomenys būtų renkami, kaip tvarkomi ir galiausiai laukiame komisijos poveikio vertinimo. kuriame bus e, įvertinami dabar veikiantys sveikatos apsaugos sistemoje veikiantys bendradarbiavimo tinklai, tačiau mes taip pat ir laukime komisijos įvertinimo dėl medicinos prietaisų teisės aktų įdėgymo įve... ir dėl naujųjų technologijų, kurios turėtų būti taikomas mūsų nacionalinės įsteikatos apsaugos sistemos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui, kad jūs radote laiko aptarti kartu su mumis ko būtų galima pasiekti jūsų pirmininkavimo pusmetį. Peter Lyze jau paminėjo klausimą, kurį toliau pratėse ir kiti pasisakiusiai, tai yra antibiotinis atsparumas. Šiam klausimui reikėtų skirti mūsų ypatingą dėmesį veterinariniai vaistai atrodo taip toli nuo žmogaus sveikatos, tačiau iš esmės viskas yra tarpusavį susiję. Ir todėl e, tame minėtame teisės akte kalbama ir apie kitus antibiotikus, kurie tiesiog skirti ne tik tai vaistams, bet kurie gali turėti netiesioginio poveikio ir žmogaus sveikatai. Homeopatiniai vaistai taip pat yra tema, kuri aptariama bendrame teisėkuros procese, tačiau mes, parlamentas, esame suinteresuoti, kad šitie teisės aktai būtų kuo sparčiau aptarinėjami. 16 metais mes parodėme tą tokių teisės aktų priimimo iniciatyvą. Norėčiau paklausti jūsų, kokios jūsų mintys apie galimą pažangą toliau aptariant šitos teisės aktus ir ar galėtumėme kaip nors paspartinti šios procesus. Dėkoju. Funtulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Είπατε ότι... Ačiū pirmininkė, ministrė. Jūs kalbėjote apie pirmininkavimo darbo atvarkę ir kalbėjote, kad imsitės kovos su alkoholio vartojimu. Žinoma, alkoholis tampa ypatinga rykšte, ypač mm, tarp jaunimo, kaip ir narkotikai. Kai priminėjome cigarečių ir tabako duomenų, dokumentų rinkminį. rinkinį. Tai mes kalbėjome apie šių medžiagų poveikį sveikatai, e, vaisingumui, apskritai visuomenės sveikatai. Alkoholis taip pat yra tiesiog priklausomybė ir mes turėtume imtis labai griežtų priemonių. Tuo labiau, kad alkoholis daro žalą ir tiems, kurie nevartoja alkoholių, bet yra alkoholį vartojančių asmenų šeimos nariai. Jeigu pažvelgtume į televizijos reklamą, tai pastebėsime, kad tiesiog gyvenimas vartojant alkoholį pristatomas kaip ilgalaikė nenutrūkstama šventė. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų stabdyti šitas tendencijas dėl živ ir AIDS. Graikijoje mes pastebime, kad kai kurios lygos tiesiog dinksta, pavyzdžiui, tuberkuliozė. Tačiau kita vertus atvyksta labai daug migrantų ir juos reikia, jų sveikatą reikėtų tikrinti, kadangi jie vėl gali uh, prisidėti prie to, kad tokios lygos kaip dingusi arba netestingma tuberkuliozė vėl atsiras kaip lyga mūsų visuomenėje. Dėkuoju, kas dar norėtų klausti? Atrodo ne. Tuomet suteikime galimybę ministrui atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti antrajame klausimų raunde. I, I... Dėkuoju. Atsiprašau, jeigu neužsirašiau visko, bet e, pasistengsiu, pasistengsiu atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Pirmiausia, dėl alkoholio. Žinoma, taryba ir toliau darys skundimą komisijai, jis skatins aktyviai dirbti šitoje srityje, bet, kaip sakiau, tai yra viena iš temų, kur tarp valstybių narių pozicijos labai skiriasi ir europiniai sprendimai yra labai įvairūs, bet aišku, į šios diskusijas turėtų būti e, mūsų politinės darbotvarkės e, svarbiausias klausimas. Nežinote, yra ir tabako direktyva prieš 20 metų nebūtų e, įmanoma priimti tabako direktyvą europinių lygmenių dėl didžiulio spaudimo iš pramonės pusės, tačiau po ilgos kovos visuomenės sveikatos darbotvarkė vis dėlto įgavo pirmenybę ir tikiuosi, kad tas pats atsitiks ir su alkoholiu, taigi, bet kova tik prasideda. Taigi šiuo požiūriu reikia e, neišbraukti šitų svarbių klausimų iš darbotvarkės ir mes neketinam to daryti. Kai dėl duomenų e, vartojimo Buvo kalbam apie duomenų integralumą ir prieigos klausimus. Žinoma, tai, kaip sakiau, yra vienas iš didžiausių argumentų prieš, kad tai yra jautrus duomenys, bet, kaip sakiau, labai svarbu parengti lankstų ir tvirtą duomenų apsaugos standartą įvairiose valstybėse yra skirtingos tradicijos, bet aš manau, atsargumas sveikatos duomenų srityje yra pagrindinis veiksmingos sistemos elementas. Pavyzdžiui, Estijoje e-sveikatos failus gali, prie jų gali turėti prieigą tik tai gydytojai. Tai yra labai griežti apribojimai, suvaržymai, kas gali turėti prieigą šitos sistemos ir e, prieigą turi tik tai patikimi asmenys. Buvo minimos endokrininė sistema, e, artančios medžiagos buvo, buvo neseniai valsuojama dėl maisto produktų ir e, pašarų pagal pesticidų reglamentą ir kai tik komisija parengs įgyventinimo teisės aktus dėl pesticidų reglamento ir taip pat e, dėl e, biocidų reglamento, tuomet taryba peržiūrės juos, patikrins ir netrukus tie teisės aktai įsigalios. Prieiga prie vaistų, kaip žinote, tai yra labai svarbus, bet ir prieštaringas klausimas. Valstybės narės sutarė dėl e, savanoriško bendradarbiavimo mm, farmacijos produktų sistemoje Euros e, e, schemoje ir numatyta keistis informacija tarp nacionalinių valstybės valdžios institucijų, numatyti galimas strategijas, padėrybos dėl kainos, Komisija analizuoja įvairias iniciatyvas, jų poveikį ir poveikį vaistų pramoniai ir taip pat vaistų prieinamumui ir įgyjamumui. Estija e, šitos klausimus įtrauks į darbo tvarkę ir taip pat vyks renginys rugsėjo mėnesį siekiant užtikrinti geresnį bendradarbiavimą šitoje srityje. Buvo iškeltas kelis kartus e, straipsnis, e, klausimas dėl atsparumo, antimkrobinio atsparumo. Tai labai svarbus klausimas ir mes e, džiaugiamės, kad komisija parengė savo veiksmų planą. Žinoma, šitas sprendimas, problemos sprendimas e, reikalauja ir visos Europos Sąjungos veiksmų. Aišku, problema rimta, kai kuriuose valstybėse narėse nėra netgi statistikos ir e, Esteikata galėtų padėti, tai yra parengti tinkamus dokumentus, kada yra skiriami antibiotikai tiek žmonėms, tiek veterinarinių lygų atveju, tuomet statistika būtų gaunama automatiškai, čia nereikėtų daryti jokio tyrimo. Žinoma, tai galėtų būti įvairių iniciatyvų e, skaitmininės sveikatos srityje, tai yra pastangos įtraukti antibiotikus ir į veterinarijos sektorių. Tai padėtų mums rinkti statistinius duomenis. Ir norėčiau padėkoti Jums už galimybę keistis nuomonėmis apie mūsų prioritetus ir kitus klausimus. Tiek ką jūs svarstote tiek, ką mes svarstame ir tikiuosi, kad vaisingai bendradarbiausime sveikatos srityje. Ačiū. Thank you very much, minister. Labai ačiū, ministrė, linkime sėkmės ir tikimės, kad vaisingai bendradarbiausime jūsų pirmininkavimo metu. Labai ačiū. Dėkui. Well, let's move to our next point. Pereikime prie kito mūsų darbo turkės punkto. O tai yra ponios Ajusto e, pranešimas dėl spritinių gėrimų apibrėžimo, patikimo ir ženklinimo. Tai yra pranešimo projektas svarstymas ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį pranešėjai poniai Ajuso. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra reglamento pasiūlymas ir keičia reglamentą, kuris buvo priimtas 2008 metais ir tikslas yra pritaikyti jį ir pakeisti, įtraukiant geografinės apibriešties e, nuorodą, kalbant apie spiritinius gėrimus ir suderinti reikalavimus su kitais maisto produktams, keliniams reikalavimams ir Lisabono sutartimi. Didžiulis pakeitimas yra 43 straipsnis, antra dalis tai ten pabrėžiama, kad mes kalbam apie žemės ūkio produktus E, tai ir pagamintus žemės ūkio sektoriuje, aš tuo labai džiaugiuosi, žinoma, ir er, er, reglamentas turi būti pritaikytas, kad e, tai atitiktų Lisabonos numatytus teisinės priemonės ir aš manau, kad e, suderinimo procesas neturėtų pakengti toms prerogatyvoms, kurias turi parlamentas dabar galiojančiam teisės aktui ir aš pakeičiu visą eilę pakeitimų, kuriais siekiama, kad deleguotieji teisės aktai apsaugotų parlamento teisės, kurias parlamentas turi dabar. Kai komisija nori įvesti pakeitimus ir kai jie perina prie, kur yra siūlomi gyvenimo teisės aktai, aš reikalauju deleguotojų teisės aktų. Yra keletas esminių momentų teisės akte, todėl aš manau, kad labai svarbu, kad komisijos galios būtų apribotos penkių metų laikotarpį ir jos negali būti atnaujintos kitam penkerių metų laikotarpiu. Tai apribotų komisijos galės. Kitas dalykas, kas yra siūloma, yra pakeitimai trečiame skyriuje yra kalbama apie geografinės kilmės nuorodą. Aš sutinku, kad reikia keisti arba šiek tiek pakeisti įvairias sistemas dabar galiojančias, tačiau nereikia pamiršti, kad tai yra nepaprastai svarbus sektorius spirtinių gėrimų sektorius. Taigi aš pateikiau pakeitimus, kur nurodoma, kad egzistuojanti geografinės kilmės nuoroda kur jau yra pateiktos, e, pateikti techniniai dokumentai, jie turėtų, šitą nuorodą turėtų būti išsaugota ir neturėtų būti susilpninta apsauga, kai įsigalios šis reglamentas. Kitas svarbus dalykas yra mm, trečio priedo pakeitimas. Ir tai yra susijęs su visomis geografinės kilmės nuorodomis. Vėlgi 1808 vietoje trečio priedo komisija norėjo siūlyti elektroninį registrą, panašu į tai, kurį turime e, saugomai e, kilmiai ir taip pat saugomai geografinės kilmės nuorodai e, maistui ir, ir vynui. E, Aš manau, kad reikėtų atnaujinti sistemą ir turėti elektroninį registrą, tačiau man vis tiek kelia nuogastavimų kai kurie dalykai, nes, žinoma, reikia užtikrinti paprastą prieigą, bet e, kai dėl registro, manau, kad departamentas turėtų e, taip pat pasisakyti, ar reikia keisti kažką. Aš žinau, kad ne visi sutiks, kad būtų panaikintas trečiasis priedas, bet norėčiau žinoti, ką kiti kolegos mano šio klausimus. 13 straipsnis nurodo, kad e, tie terminai, kurie yra e, antroje dalyje, neturėtų būti verčiami ir nurodomi etiketėje konkretaus spiritinio gėrimo atveju. Tai buvo pagal ankstesnį reglamentą, bet ir tai buvo nurodyta e, atskirų šriftų, bet nauja, naujoje versijoje jų to kitokio šrifto nebeliko. Aš manau, kad reikėtų ištaisyti klaidą ir palikti mm, ankstesnę versiją. Ir taip pat e, antrasis priedas, siekiant e, užtikrinti, kaip įmanoma, geresnį suderinamumą su dabar galiojančiu reglamentu, nes tai iš esmės yra techninis reglamentas. Jo tikslas yra pritaikyti tą, kuris galioja dabar, tiesiog įtraukti geografinę kilmę, nuo, geografinę nuorodą. Aš e, patikiu visą eilę e, pakeitimų ir norėčiau žinoti, ką kolegos apie juos mano. Labai dėkoju, ponė Ajuso, o dabar norėtų suteikti, norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, kurie dalyvauja, ir ponė Merger. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai ačiū ponė Ajuso už parengtą pranešimą, kurį gavau ir aš, įdėmiai perskaičiau. Jūs tikrai stengiatės kiek įmanoma daugiau pataisimų atlikti, kurie įsivėlė dėl skubos greičiausiai, tai labai ačiū už tai. Ir atkreipsiu dar dėmesį į labai svarbų aspektą, kuris, man regis, turėtų rūpėti ir kitiems parlamentarams. Turime užtikrinti, kad ir ateityje mažos e, spiritinių gėrimų gamyklos, um, ypatingai ūkiai ar ūkininkų gaminami e, alkoholiniai gėrimai būtų atitinkamai ženklinami, kad jos būtų galima atitinkamai ženklinti, pateikti į rinką ir kad tie aukštos kokybės produktai būtų parduodami. Apsiribosiu trimis papildomomis pastabomis dėl geografinių nuorodų, ponė Ajuso nesiplėsiu, bet manau, kad yra keli aspektai, dėl kurių dar reikės pasikalbėti ir aš pati savo ruoštų teiksiu pakeitimus. Pirmiausiai dėl teisų perkelimo, perdavimo per deleguotusius teisės aktus. Jūs apie tai užsiminėt, aš tikrai suprantu, kad labai techninio pobūdžio tai reglamentas yra ir dar vis galiojantis pritinių gėrimų ženklinimo reglamentas taip turi būti suderinamas su Lisabonos sutartimi. Taigi eina kalba apie deleguotusius ir gyventinamosius teisės aktus, bet tuo pat manau, kad e, prekybos klausimų neturėtumėm išleisti iš akių. Čia mūsų įgaliojimai ganėtinai ribotai suformuluoti ir man keista, kad komisija siūlo, gali pasiūlyti teisės aktų paketas su keletu iš karto deleguotųjų e, aktų ir mes tuomet galim tik pritarti arba atmesti, o pakeitimų daryti negalim. Pavyzdžiui, penktą straipsnį. Čia per deleguotus teisės aktus galima daryti kai kurios pakeitimus ir kaip ir pone pranešėja minėjo, penkeriems metams norima tuos įgaliojimus tik suteikti komisijai, tokį terminą numatyti, aš tam pritariu. O antrame priede, tai kas minima vis tiek gėrimai, yra esmė viso reglamento ir pagal 290 straipsnį ES tarčių sutarties komisija negali įgyti įgaliojimų spręsti dėl esminių įgaliojimų, tik dėl neesminių tai čia, kadangi yra esminiai dalykai, nemanau, kad jie turėtų patekti į komisijos e, prerogatyvą spręsti. Taip pat e, priedai jau yra daugelie vietų pakeisti ir jeigu atsiras dar poreikis kažką keisti toliau, turėtumėm tą ir galėti padaryti. Ir manau, kad parlamentui tą pavyks pasiekti. Uh, Antras man, svarbai, lab, man labai svarbus aspektas atrodo vaisiniuose, alkoholiniuose gėrimuose, brandyje, pavyzdžiui, esantis cukrus ar jų papildomai, papildomas prisotinimas cukrumi. Pagal ketvirtą straipsnį reglamento projekto numatyta, kad siekiant e, pakeisti galutinį gėrimo skonį, galima gėrimą prisotinti papildomai cukrumi, tačiau čia ne visai aišku, kaip yra, pavyzdžiui, su gamybos e, brokų klaidomis, e, gamybos proceso eigoje atsiradusiomis, galima būtų mėginti tokiu būdu jas paslėpti, ko neturėtų būti. Ir mano manimo, iš tiesų būtų iškreipiama ir situacija rinkoje gana rimtai ir jau čia pereinu prie trečio aspekto man rūpinčio su ministru. Kaip tik kalbėjom apie pridėtinės vertės e, teikiančias deklaracijas ar ženklinimą papildomos informacijos etiketėse nurodymą. Uh, kas leistų, pavyzdžiui, žmogui susidaryti įspūdį apie tai, kiek kalorijų yra spiritinėme kuriame nors gėrime ar aluje. Minė anksčiau, iki 2018 metų buvo numatytas terminas pagaliau tai padaryti, tačiau nežinau, kaip patys gamintojai į tai sureaguos, jų interesai yra gana skirtingi ir įdomu iš tiesų būtų sužinoti, ar sustarimas įmanomas apskritai Jeigu sustarimas neįmanomas, tuomet reikėtų numatyti privalomo pobūdžio ženklinimo reikalavimus. Ir kol kas niekas man dorai nepaaiškino, kodėl ant e, Coca-Colos e, butelio turi būti nurodyta gėrimo sudėtis ir cukraus kiekis, o pavyzdžiui, degtinės ar kokio kito spiritinio gėrimo atveju tai neturi būti daroma. Ir beje, apie papildomai pridėtą cukrų, taip pat turėtų vartotojai gauti informaciją, taigi sudėtis ir energetinė vertė turi atsispindėti etiketėje. Ačiū uždėmesi, tai buvo pagrindiniai dalykai, o atitinkamus konkrečius pakeitimus pateiksiu. Ačiū. Ponas Piecha. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Pone pirmininkė, E, pradžioje norėčiau padėkoti už atliktą darbą, poniai Ajuso. Tas pranešimas, tas darbinis pranešimas yra didžiulio optimizmo dozė. Pačioje pradžioje aš norėčiau pasakyti, kad pagrindinis klausimas yra pavadinimų suvienodinimas. Aš siūlyčiau, kad apibrieštis būtų prekybos ženklas, tas sale denomination. Ir dabartinėme darbinėme dokumente yra toks apibrėžimas pavadinimas, brėžim, spiritinio gėrimo, e, prekybinės pavadinimas, kategor, gėrimų kategorija, o tai gali sugelti painiavą nomenklatūroje šito e, produkto. Taip pat reikėtų daryti skirtumą tarp ties pavadinimo ir būtent alkoholiniai gėrimai, alcoholic beverages ir taip pat savokos e, spiritiniai gėrimai. Ir e, tai turėtų nu, būti nurodyta bent jau penktoje, penktame pakeitime, kur yra kalbama apie alkoholinius gėrimus ir e, taip pat spiritinius gėrimus. Čia reikia patikstanti. Džiaugiuosi dėl nuostatų, e, dėl septintos skyrius, kurie nurodo, kad reikėtų atsižvelgti valstybių narių tvarką. E, ir ypač pirmasis pakeitimas, kuri skatina tuo pačiu metu atsižvelgti į tradicinės praktikas kurios dabar galioja valstybėse narėse. Tačiau ne iki galo negaliu paremti visais atvejais kom, e, Europos komisijos kompetencijos, nors e, bent jau e, yra nuorodai deleguotusis ir įgyvendinimo teisės aktus. Ir komisijos įgaliojimai pagal pirmus skyrius tai yra naujo, naujos apibrištis, apibriščių pašalinimas. Mano nuomonė, tai neturėtų būti daroma pagal procedūra numatyta deleguotusis teisės aktuose. Ir pirmasis klausimas turėtų būti sprendžiamas politiniu lygmeniu. Daugeliu atveju geriau būtų įgyvendinimo teisės aktai, o ne deleguotieji ir 18-19-10 mm, pakeitimai, mano nuomonė, nėra geri ir pakankami tai nėra tinkamas atnaujinimas. Svarbus klausimas, bet ne iki galo patiksintas e, projekte yra maksimalaus alkoholinio e, kiekio e, apibrėžimas. Ir šitas, šita apibrėžtis kai kuriems spirtiniams gėrimams yra labai svarbi, pavyzdžiui, dėktinė. Ir ko ko siekia 400 pakeitimas, tai yra be patikstinimo dėl maksimalaus alkoholio kiekio turėtų būti patikstinta ir alkoholio kokybės, atila alkoholio kokybės, kuris turi atitiktų e, lygmenis nurodytus pirmame priedė pirmoji daly. Būtent reikia patikstinti, kaip e, apibrėžimą kokybę, nes dabar galiojančios nuostatos yra netikstas. Kitas svarbus e, klausimas, mano nuomonė, yra patikstinti nuostatas dėl maksimalaus cukraus kiekio kai kuriuose spiritiniuose gėrimuose. Dabar galiojančios nuostatos neapibrėžia maksimalaus cukraus kiekio šitoj kategorijoje ir dėl to šitie produktai gali atitikti reikalavimus e, kitiems taikom, taikomus, pavyzdžiui, e, aromatizuotams dėtinėms arba, pavyzdžiui, sladiesiems gėrimams. Ir e, šitie apibriešti spiritiniai gėrimai, aišku, neužsimina apie, neužsimina apie kalorijas. Ir, pavyzdžiui, E, dėl sandinimo pagal 1.14 punktus turėtų būti patikstinta. Daugelį šalių nuomonė reikia apibriežti ir maksimalius cukraus kiekius šitoj kategorijoje. Pavyzdžiui, ketvirtam su straipsnį pirmoji daly E punkte galima saldinti siekiant išgauti tam tikrą skonį. Tačiau nuostatos nenurodo, nenustato ribų konkrečioms kategorijoms. Ir čia reikėtų pagalvoti ir padiskutuoti ir pateikti vieningą nuomonę visų ES mastu. Kitas klausimas, žinoma, yra geografinė kilmė ir taip pat ingredientų. Pavyzdžiui, yra e, žinomi e, spiritiniai gėrimai, bet e, ten neturėtų būti nurodyta sudėtinės dalis. Ir šiuo klausimu taip pat pritrūko kažko 8 ir 9 pakeitime. Ir keltas nugastavimų. Pirmiausia, dėl apibriešties, kuri pakeičia gamybos vietos apibriešti ir nurodo į bendrą muitų kodeksą. Tai, mano nuomonė, yra kengsminga veikla. Ir daug, daugeliu atveju alkoholinis gėrimas perina ilgą procesą, kur yra pagaminamas tam tikroje valstybėje narėje, narėje ir tai yra mažai, mažai susijęs su e, kilme e, gaminamo gėrimo. Pavyzdžiui, maišytis viskis. 85 procentai tokio viskio e, yra škotiškas viskis, o maišymas vyksta kitose valstybėse narėse ir tai gali reikšti, kad yra nepripažinstama, jog tai yra škotiškas viskis kilmės prasme pagal dabar siūlomą nuostatą ir tai gali sukelti komplikacijų geografinės kilmės nuorodos apsaugoje. Ir dar vienas nuogastavimas yra susijęs su 8 straipsnio 5 dalimi, kur yra leidžiama e, nealkoholiniams ir kitiems gėrimams naudoti savo pavadinime, spirituoto gėrimo pavadinimą. Ir e, jeigu yra kalbama tik tai apie skonio e, aspektą, tai gali taip pat klaidinti pirkėjus, nes jeigu asmo mano, kad kad, kad e, gėrimas, nusipirktas gėrimas yra toks, kaip nurodyta e, ženklinime, kad dėktinė yra dėktinė, viskas yra viskas. Ir manome, kad čia teikiamas pasiūlymas nėra, nesižvelgia į vartotojų grupės ir e, taip pat aš turiu pasakyti, kad tekstas yra geras, bet vis dėlto siūlyčiau padaryti pakeitimus tuose punktuose, kuriuos minėjau. Ačiū, ponui Piecha, dabar ponė Miller. Ačiū, ponė pirmininkė. Europoje gaminami spiritiniai gėrimai labai paklausus pasaulyje ir nebereikalo. Tikrai daug kokybiškų spiritinių gėrimų yra pagaminama tradiciškai jau ilgai šimtmečius, e, kai kur gaminami Mano šalyje Vokietijoje 16 tūkstančių mažų mm, žemės ūkių užsiimančių e, įmonių gamina įvairius spiritinius gėrimus, kitur tie skaičiai gal kitokie, bet bet kuriu atveju džiugina, kad e, numatytas, e, numatyta tvarka dabar pagal 43 straipsnio antrąją dalį ES veikimo sutarties. Beje, reikia pasakyti, kad ir ateityje svarbu bus užtikrinti aukštą kokybę tokių gėrimų. Taigi taip prisidėsime prie pagrindinio reglamento tikslo ir turėtumėm daugiausiai dėmesio kreipti būtent į mažus spiritinius gėrimus e, gaminančius ūkius, atsižvelgti jų padėtį Ir pati sistema geografinių nuorodų turėtų būti lengvai prieinama ir sklandžiai veikianti. Ar pakanka komisijos numatyto dvi pakopio mechanizmo, ar vis dėlto vienos pakopos mechanizmo pakaktų, čia nuspręsime per ateinančias kelias savaitės. Mano kilmės valstybėje narėje labai būtų abejojama dviejų pakopų sistema, ypač maži bravorai, mano, kad tai sukeltų daug papildomų sąnaudų, nesukuriant papildomos pridėtinės vertės. Ir taip pat dar turime pagalvoti, ar pirmo priedo iškelimas iš reglamento numatys tokį patį apsaugos lygį geografinėms nuorodoms. Tradicinių gamybos būdų apsaugai ir, pro, ir produktų apsaugai labai svarbios yra parlamento balso teisės, ypatingai galvojant apie pavadinimų įtvirtinimą. Ir čia prisiminkime 2011 metų atvejį, kai kalbėjome apie absentą. Ir turime tikrai dar pasigilinti į tai, kokios dalys reglamento priklauso mm, esminėms, esminėms tikslams ir ką galima kur nors kitur reglamentuoti. Toliau dar dėl cukraus e, naudojimo. Uh, Iš tiesų, tai iškreipia situaciją rinkoje, ji tampa neskaidri ir vartotojai, taigi supaprastinimas būtų tikrai naudingas dalykas ir pakeltų kokybės kartelę, o taip pat reikėtų atitinkamai leisti ženklinti gėrimus toms įmonėms, kurios e, savanoriškai, specialiai tiesiog atsisako naudoti cukrų papildomai gėrimuose. Reikia tikrai padėkoti pranešėjai, kuri daugybę per skubėjimą atsiradusių klaidų komisijos e, projekte ištaisė, bet kolegai Melior dar norėčiau pasakyti, kad nereikėtų apie energetinę vertę čia kalbėti, todėl kad tai būtų labiau susijęs su maisto produktų e, reglamentavimu ir ten reikėtų kalbėti apie tai, o čia dar reikėtų matyti palikti diskusijoms atvirą klausimą. Melai tikrai dar toliau dalyvaučiau posėdėje, tačiau Žemės ūkio komitete vyks pokalbis su Žemės ūkio klausimus kūruojančio Estijos ministru, taigi turėsiu dėja palikti salę, bet mano padėjėjai viską pasižymės. Ačiū Jums. Dėkoju, poniai Miller, ponė Boylan. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Aš pritariu daugumai jos pasiūlytų pakeitimų. Šita tema iš tikrųjų yra labai techninė. Čia yra kalbama apie tai, kad reikėtų išsaugoti esamą padėtį, tačiau reikėtų patikslinti kai kurias reglamento nuostatas Atrodo, kad komisijos pasiūlyme yra vis dėlto potencialių spragų. Todėl aš esu numačiusi pateikti pakeitimų siūlymų, pavyzdžiui, dėl potencialių suklastotų gaminių, kurie gali būti patekti ES rinką. Ir taip pat e, aš turiu pasiūlymų dėl prekinių ženklo, prekių ženklų, nes e, kaip Airija turime tų bejonių, turėdami galvoje ateities santykius Junktinė karalystė ir Europos Sąjunga. Kai, kai kurie spiritinių gėrimų apibrėžimai, mano manimu, yra per griežti, todėl 8.4b dalyje, dalyje aš turiu numačiusi pakeitimų dėl deleguotų teisės aktų juos e, rengiant ir priimant parlamento turėtų būti atsiklausima ateityje. Elektroninis registravimas yra iš tikrųjų pagirtina nauja nuostata, tačiau geografinių nuorodų nuostatos yra galbūt per daug sudėtingos ir manyčiau, kad reikia pagalvoti apie tinkamesnę teisinę apsaugą. 12 straipsnio e, pakeitimo pasiūlymai naujajame reglamente. Ten kalbama apie gaminio kilmę ir komisijos pasiūlyme numatyta, kad e, šito straipsnio taikymas gali sukelti tam tikrų nesusipratimų mažų ir vidutinių įmonių situaciją iš tikrųjų tos įmonės neturėtų patekti į nepalankesnę verslo aplinką ir taip pat labai svarbu, kad būtų įmamasi duomenų apsaugos. Iš esmės mes turime gerą pagrindą, nuo kurio galime atsispirti ir aš tikiuosi šiandien pranešėjų susitikimuose toliau su jumis bendradarbiauti. Domano. Excuse me. Uh, for the Greens. Uh, yes, that's what I was saying, Madam Markham. That's your turn. Žaliųjų frakcijos vardu, būtent jūs, kolegė, prašom. Jūs esate pavaduojanti. Pane Auken. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Bat Stas vardu, šešėlinio žaliųjų frakcijos pranešėjo vardu jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir paprašė padėkoti ponios, poniai Ajūzo už puikų pranešimą, kuriame yra labai daug gerų dalykų. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį tai, kas rūpi mums. Pirmiausia, vartotojų teisų, aps, teisų apsauga. Labai keista, kad taip sunkiai susitarėme dėl vartotojams teikiamos informacijos apie spiritinius gėlimus. Spiritinius gėlimus ir alaus gaminius gamintojus turėtų sieti bendros nuostatos, kodėl alaus gamintojai turi nurodyti e, alaus sudėtinės dalis cukraus kiekį, o to ne, neprivaloma daryti kitiems. Ministras iš Estijos teigia, kad reikalinga išsami informacija apie e, spiritinius gėrimus. Informacija skirta vartotojui. Dvylika mėnesių numatytas laikotarpis per kurį neprivalomai reikės teikti tą informaciją. Tačiau jeigu aš žvelgiu į regionų gamintojus, tai galiu konstatuoti, kad tiesiog niekas nenori trikdyti gamintojų, nenori nurodinėti kalorijų, cukraus kiekio alergiją sukeliančias medžiagas, taip pat e, nenurodo informacijos apie citrusinius e, vaisius. Tačiau 30 centilitrų yra tas kiekis, kuriam gali būti tam tikras mano minėtų medžiagų kiekis ir manyčiau, kad pradedant nuo šimto e, mililitrų jau reikia nurodinėti tų medžiagų kiekį. Kai mes kalbame, kai mes nurodome pieno sudėti, gaivių gėrimų sudėti, tai turėtume pagalvoti, kad tokia informacija reikalinga ir apie vyną ir spiritinius gėrimus. Neseniai girdėjau kalbant, kad šitas turinys e, sudėtinės medžiagos keičiasi kas met, tačiau kartais ir etiketės yra keičiamos kasmet. Tiesiog nereikia tai daryti labai dažnai, tai iš esmės reikėtų uh, pateikti aktualią informaciją. Todėl mes frakcijos vardu pateiksime pakeitimų, kadangi manome, kad šiame komitete reikia suvokti, kad turime pirmiausia ginti vartotojus, o ne ką kitą. Dabar ponė Dornavo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat poniai Ajuso už jos darbą reglamento peržiūra dėl spritinių gėrimų e, nurodo prerogatyvą ir, manau, komisijos prerogatyvą ir, manau, kad e, tai yra tiesiog per, per daug platu. Kai dėl saugomas geografinės kilmės komisija e, nori reglamentuoti sąlygas, kada yra ta e, kilmė priskiriama ir taip pat e, reglamentuoti patį pakeitimą. Ir tai tiesiog iškeitė esmę. Reglamento, 8 metų reglamento trečias priedas, kuris nurodo visas geografinės kaimės nuorodas, e, turi būti pakeistas e, elektroniniu registru, kur e, visą kontrolę turi vykdo komisija. Mes nemanome, kad tai turėtų būti tik tai komisijos rankose ir manau, kad e, čia turėtų būti valstybės narės dalyvauti. Aš pakeisiu, pateiksiu pakeitimus. Ačiū. Now, uh... Dėkuoju. Pane Zomer. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. ypač už tai, kad ji atkreipė dėmesį į deleguotusius teisės aktus. Mes turime gerai pagalvoti, kokius įgaliojimus suteiksime komisijai. Aš dar kartą įsigilinsiu šitą klausimą, kaip ten bebūtų, parlamentas dėl deleguotų teisės aktų visada turi veto teisę. Taigi mes čia nesame kokia nors nušalinta institucija. Taip pat, mano manimu, teisinga, kad spiritinių gėrimų reglamento pakeitimas yra siejamas su informacijos pateikimo reglamentu. Iš tikrųjų, energetinės vertės ir priedų sąrašas yra reikalingas, tačiau informacijos reglamente tai yra numatyta ir šiaip. Todėl tas savi įsipareigojimas tenkantis pačiam sektoriui kadangi komisija įpareigojo, šitą gėrimų sektorius yra nepakankamas. Ir jeigu taip liks ir toliau, tuomet bus taikomas informacijos pateikimo reglamentas ir čia nereikia kokių nors naujų nuostatų dėl priedų ir septindalių, tai pagal tuos du reglamentus tai bus privalomojo pobūdžio informacija. Dėl alerginių medžiagų, taip pat maisto produktų, maisto produktų informavimo reglamente yra nurodyta, kad jeigu yra maisto sudėtyje alergenas, tai tiesiog reikia jį nurodyti, o nenurodyti kaip nors atskirai, jeigu kas nors apskritai alergiškas yra e, vyšniams, tai turėtų negerti vyšnių e, alkoholinio gėrimo. Taigi to ir pakanka. Kiti klausimai. Aš šiek tiek nustebau dėl to, kad komisijos pasiūlyme yra numatytas 37 laipsnių alkoholio kiekis alkoholiniams gėrimams iš grūdų. Atrodo, kad anksčiau buvo numatyta 35 procentai. Ar nereikėtų juos palikti? Privalomos apibrieštis. Ką reiškia susivienimas? Ką turime omenyje? 21 straipsnėje minimas toksai susivienimas, nelabai aiškus jo apibrėžimas. Taigi reikėtų taip apibrėžti šitą savokas, kad nereikėtų kaip nors kitaip aiškinti. Toliau, pirmajame priedė antroje dalyje destilacija, man taip pat neaiški savoka ar tai yra įprastas destiliavimas, ar tai yra daugia pakopis destiliavimas. Taigi reikėtų kuo tiksliau formuoti nuostatas, kad užtikrintume daugiau teisinio aiškumo. Toliau, pikatilo alkoholis, kuris gaminant vyną yra išgaunamas, gali būti uh, toliau naudojamas gaminant spiritinius gėrimus, pavyzdžiui, otilo alkoholis gaminant alų. Čia manyčiau, kad reikėtų taip pat atkreipti dėmesį tai, kad šis atilo alkoholis, kuris atsiranda gaminant alų, taip pat galėtų būti naudojamas toliau. Todėl aš nelabai suprantu, kodėl duona ir kiti gaminiai turi galiojimo datą, tačiau šiuo atveju etilo alkoholis, kuris yra, atsiranda gaminant alų, neturi būti toliau naudojamas iki tam tikros datos. Bet to pranešėja teisingai nurodė, kaip reikėtų rašyti vodkas, dvigabavai ar V. Taip pat e, kiti dalykai, aš manyčiau, tai yra pavadinimai, kurie seniai yra nusistovėję ir todėl vartotojas juos žino. Ups. Arba pavyzdžiui, e, e, vaisių trauktinės ir taip toliau, ko gero, kaip padėmė turėtų išlikti. Jų nereikėtų atsakyti. Be to, dėl pasiūlymo, kad tam tikro gėrimo pavadinime būtų ir užuomina ir apie e, naudojama medžiaga, pavyzdžiui, kavos likeris ar šokolado likeris. Taip pat. E, Verwenden dürfen. Ženčenės ir taip toliau, manyčiau, kad tokių užuominų tikrai reikėtų. Ačiū. Kiti kolegos taip pat paminėjo, kad reikėtų aiškių nuostatų dėl brendžio cukraus kiekio. Taigi reikia harmonizuoti šitas nuostatas ir taip pat reikėtų praktikuoti nuorodą, kad e, e, cukraus e, tam tikrame gėrime nėra. Arba kita vertus, kodėl spiritiniuose gėrimuose atveju tikėčių nereikėtų nurodyti, kad cukraus gėrime nėra. Tai galėtų būti gera reklamos priemonė. Pavyzdžiui, kiaušininis likeris yra gaminamas be grėtinės. Tačiau mano regione, gaminant namuose, receptūroje yra grėtinė ir todėl aš nežinau, ar nereikėtų šito recepto aprašymę nu, nurodyti ir grietinę. Galbūt tai nėra toks svarbus aspektas, bet vis dėlto kiaušinis likeris su grietinė man bent jau yra skanesnis. Dvai. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, apie ką kalbame šitame pasiūlyme? E, siekiama suderinti paskutaruosius e, žemė, e, reglamentų žemės ūkio srityje, tai yra su Lisabono sutartimi. Aš norėčiau, man atrodytų, kad mes kalbam apie esminį dalyką, mes išklausom daug dalykų, bet aš noriu priminti, kad apie, kalbam apie techninį ir komercinį reglamentą, spiritinių e, gėrimų e, reglamentą, bet nekalbam apie vartotojų sveikatą ir mm, kalbant apie per didelį nesakingą vartojimą, pietnaudžiavimą alkoholiu, jeigu mes sutarsime dėl šito teksto e, esmės, tai tada, manau, daug diskusijų, kurios dabar vyksta, ne, nebus reikalingos ir ne, nepalies to pasiūlymo, dėl kuriomis turime apsispręsti. Aš norėčiau vis dėlto priminti, kad šis sektorius yra svarbus ekonominiu požiūriu ir komerciniu požiūriu, priebos požiūriu. Tai yra sektorius, kur yra, na, gal kai kas tai ne, ne, to nepaisys, bet tai yra milijardai eurų uždirbami iš eksporto. Taigi čia mes turėtume labai atsargiai žiūrėti, kaip mes renkiam šitą tekstą. Na, aš turiu visą eilę klausimų skirtų komisijai, susijusių su kolegos Pilar e, projektu. Na, mano pagrindinis klausimas yra susijęs su tuo, kad yra atšaukiamas trečias priedas ir siūlomas registras. Ne dėl to, kad aš būčiau prieš registrą, bet man atrodo, kad e, šito registro apibrieštis nėra labai aiški ir aš norėčiau patiksnimų iš komisijos ir e, ką reiškia pakeisti vykdymo teisės aktu ir, na, manau, kad vykdymo teisės aktai čia yra netikė. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kaip yra nurodoma geografinė kilmė ir kaip tai yra verčiama išrašoma kitomis, kito becelių raidėmis Europoje vartojamu. Tai pavyzdžiui, eksportas susijęs su eksportu į Azijos šalis. Komisija savo pasiūlymą nemini, e, neleidžia versti tik tai pagal deleguotusius teisės aktus. Ir na, anksčiau buvo tai daroma, leidžiama daryti sistemingai. Aš nežinau, čia yra su paprastinimas, aš čia nematau paprastinimą komisijos pasiūlyme. Tai manau, kad turim būti nuseklus savo elgesyje ir siekdami e, e, iš, padėti šitą šitam e, pasiūlymų ir aš manau, kad mes turėtume išklausyti aplinkos saugos e, komiteto pasiūlymus, nes tekstas turi būti parengtas nuseklus. Ačiū. Uh, merci, madame Delay. Dėkuoju. Ar dar kiti kolegos norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet kreipiuosi į poną Nofrą iš Agri generalinio direktorato ir prašome žodis jums. Dėkuoju pirmininkė. Komisija džiaugiasi dialogus su Envi ir mm, analizuoja komisijos pasiūlymas. Pirtinių gėrimų sektorius turi didžiulę pridėtinę vertę žemės ūkio sektoriui ir e, tikrai yra labai reikšmingas. Ir dabartinis, dabar galiuojantis reglamentas 210.008 dėl spiritinių gėrimų tinkamai veikia praeitie ir m, leido sukurti darbo vietų ir augimą sektoriuje. Tačiau tai, jis buvo priimtas tik iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir reikia jį m, keisti. Komisijos pasiūlymas nesiekia pakeisti taisyklės, tačiau pagerinti teisėkuros tekstą ir supaprastinti dabar galiuojantį, galiuojančią ilgą procedūrą. Ir čia komisija pritarė pasiūlymams, kuriuos siūlo gerbiami parlamento nariai, ponia Ajuso, ir kurių tikslas yra toks pat ir iš esmės labai pagerina tekstą. Tačiau kad dėl GI komisija negali sutikti su visais pasiūlymais. Aš, pavyzdžiui, norėčiau paminėti šešių mėnesių termino e, klausimą peržiūrai. Tai abejotinai reikia išanalizuoti geriau. Mes negalime pritarti tokiam įsipareigojimui. Neįsitikinę, kad valstybės narės nepa, ne, nedarys klaidų pateikdamas ataskaitos turi siekiant užtikrinti, kad būtų gerbima europinė dimensija. Taip pat dėl galių suteikimo, kad komisija galėtų tikrinti GI apibrieštis ir vertinimas dabar vyksta pagal galiojantį reglamentą ir reikia tęsti tyrimą. Aišku, teisinė priemonė gali skirtis nuo 34 straipsnio, tačiau komisija yra pasirengusi svarsyti alternatyvės nuostatas. Komisija taip pat pritarė pranešėjų pasiūlymui kuris patikė generalinės komitetas ir taip pat poniai Dantė iš Inta jų pasiūlymams ir e, jie bus apsvarstyti. Komisija turi nuogastavimų dėl komagri pakeitimų pasiūlymo, dėl taršos apibriešties ir dėl e, maišymo nuostatų. Be to, komagri agri, siūlomi pakeitimai e, neatinka ir taip pat intė pasiūlymas sumažinti konstatuojamasis dalis dėl mm, perinamojo mm, laikotarpiu mes manome, kad jų pasiūlymai nėra teisinė prasme nuseklus. Inte pasiūlymas e, pakeisti saugomą įregistruotą mm, nėra priimtinas, nes čia yra nuoroda į maisto teisės aktus ir tikslas yra saugoti geografinį nuorodą. Tai yra teisinga. Komisija yra pasirengusi bet kokius papildomus paaiškinimus šiais klausimais ir mes norime pasiekti, kaip manome, subalansuotą ir patenkinamą rezultatą, kuris užtikrins spirtinių gėrimų sektorių saugimą. Dėkui. Ačiū. Dabar ponia Ajuso. Mm. Prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš e, išsakydama savo pastabas, atsakydama kolegoms, aš norėčiau padėkoti komisijos sekretoriatų ir teisės tarnybai už jų pagalbą. Tai buvo tikrai labai naudinga paprastai vertingas jų darbas. Dėkuoju e, savo asistentiai Martai už darbą. Aš pasižymėjau visas pastabas, norėčiau padėkoti jums už e, jūsų pastabas, nesvarbu, ar aš su jomis sutinku ar ne. Aišku, mes susitiksime daug kartų ir svarstysime jūsų pakeitimus ir pasiūlymus ir e, Aš sutinku su daugeliu pastabų, kurios buvo išsakytos. Pone Sumers mm, pasisakė dėl alaus. Aš, e, kaip suprantu, yra kalbama apie faktą, kad visas alkoholis naudojamas pirtiniuose gėrimuose turėtų būti mm, mm, žemės ūkio kilmės. Na, norėčiau pirmą gauti jūsų pakeitimą, pasiūlymą ir tada jį svarstysime. Kiti klausimai, kaip sakė ponas Sama, nepatenka šito reglamento teisės aktą taikymo sritį, bet tai yra susijęs su ženklinimo teisės aktais. Ir jeigu mes kažką pakeisime, tai bus susijęs su ženklinimo teisės aktais. Čia turėtų būti techninis reglamentas dėl spiritinių gėrimų. Labai ačiū ir esu pasirengusi dirbti kartu. Dėkuoju poniai Ajusai, dėkuoju kolegams už diskusijas dėl šio dokumentų paketo pakeitimus pateikti galima iki rugsėjo 7 dienos, balsuosim Envi lapkričio 28 dieną. Taigi dabar apsvarstėme visus darbotvarkės klausimus ir kitas posėdis yra vėliau, kai bus bendras keitimasis nuomonėmis su Deve kont komitetais ir visos, visos trys temos yra labai įdomios ir tikiuosi su jumis susitikti rytoj 9 ryto. Gero vakaro. Aišku, ir išgerkime, kadangi kalbam apie gėrimus visą popietę. Labai ačiū.